Dear colleagues, can, you, can I ask you to take up uh, your seats? Mėly kolegos, susėskite ir pradėsime mūsų šios dienos posėdį ir dabar kalbėsiu vengriškai. Pirmas darbo tvarkės punktas tai darbo tvarkės tvirtinimas. E, dabar e, trečiadienį turėjot gauti elektroninį e, paštą ir ten buvo pranešta, kad 2013-2015 metų ES jaunimo strategijos įvertinimas, balsavimas dėl šito pranešimo nukeltas į Liepos 13 dieną. Tad tokia, toks darbo tvarkės pakeitimas, turbūt niekas neprieštaraujat jam, tad tvirtinam darbo tvarkę. Dabar pirmininkės pranešimas. Uh, E, bus verčiama šiandien į prancūzų, e, vokiečių, italų, anglų, graikų, ispanų, portugalų, suomių, čekų, estų, vengrų, lietuvių, lenkų, slovakų, slovenų, bulgarų ir rumunų kalbas. Dabar mūsų posėdis transliuojamas, e, jis bus matomas internete. Dabar toliau dėl balandžio 25 dienos koordinatorių sprendimai. Tai sprendimai išplatinti, išsiuntinėti mm, balandžio 27 dieną, niekas, nieko, ne, niekas neprieštaravo, todėl e, tiesiog patvirtinom, priemėm domėn tuos sprendimus. Na, o dabar pereikim prie kito darbo atvarkės punkto. Balsuosim dėl vienos nuomonės. Balsavimo sąrašas. Tai mažųjų vidutinių įmonių galimybės gauti finansavimą, e, finansavimo e, įvairovė kapitalų, e, kapitalo rinkų sąjungoje. Mm Deja, pranešėjo nėra. Mes dabar nuomonę aptarinėjom e, balandžio 18-ąją, e, gavom 48 pakeitimo pasiūlymus e, ir šeši kompromisai parengti jų pagrindų. Tad dabar jau galim pereiti prie balsavimo, nebent jeigu kas nors norėtų kalbėti. Kaip jau sakiau, pranešėjų nėra, niekas nenori kalbėti, tad pradedam balsuoti. Tehát az első négyes módosító, amendment number four. Ketvirtas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko, priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikalo, priimtas. Toliau pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 13 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Atrodo, kad priimta, tačiau pasitikrinkim. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmestas. 13 pakeitimas. 15 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Antras kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 12 pakeitimas, atsiprašau. Ne, jis atsiimtas. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas kompromisas, už, prieš, susilaiko, priimtas. 31 pakeitimas su žodiniu pirmu pakeitimu, kas už jį, kas prieš jį, kas susilaiko, priimtas Atrodo atmestas šis pakeitimas, tačiau prad... pasitikrinkim elektroniškai balsuodami. Pradedam balsuoti. Balsuot baigiam. Atmestas. 33 pakeitimas, dviem bals, dalim balsuojam, kas už pirmą dalį, kas prieš ją, susilaiko, atmesta, antra dalis, Atkrinta. 34 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko atmestas. 35 pakeitimas. Kas už, prieš. Susilaiko. Priimtas. 37 už, prieš. Susilaiko. Priimtas. Šeštas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimtas. 45 pakeitimas, kas už jį, kas prieš jį, susilaiko, priimtas. 47 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. 48 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimtas. Ir balsuojam elektroniškai dėl visos nuomonės, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiam. Septyniolika už, niekas prieš du susilaikė, tad priimta nuomonė. Sveikinu pranešėją. Dar kartą labai ačiū. Ačiū, kad balsavot. Toliau teskim e, darbo tvarkės punktų aptarinėjimą. And now I switch again to Hungarian. Dabar vėl pereisiu į gimtają vengrų kalbą. Kitas darbo tvarkės punktas - tai mandatas e, trilogo, trilogo dėryboms e, susijusioms su 17 metų biudžetu. Mūsų komiteto pranešėjas Bogdanas Drojevskis. 2017 m. biudžeto procedūra prasideda pirmiausia diskusijomis dėl mandato mm, per trialogo dėrybas. Ir mūsų pranešėjas tas pats, e, koks buvo e, tuo pačiu klausimu dėl 2016 metų biudžeto. Noriu atkreipti dėmesį, kad e, pakeitimus galite pakeis, pateikti iki rytojaus 12 valandos, e, gegužės 20, 31. Ir balsavimas mūsų komitete vyks birželio 21. Dabar ponas Žuoje Zdrojevskis. Pone pirmininkė. Ačiū. Mamy bowiem sytuację taką, iż w sprawach budżetowych mamy daleko idący konsensus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 Taigi pradėsiu iš naujo. Dar kartą noriu visiems padėkoti. Ir noriu padėkoti taip pat kolegoms. Kadangi kiekvieną pranešimą atveju ne tik, kai kalbame apie biudžetą, Mes sutarėme, taip pat sutarėme dėl vieni kitų pakeitimų, kas be abejo man labai palengvino darbą. Taigi noriu pabrėžti, kad mm, šiai dieną iš tikrųjų mes kalbame apie svarbius faktorius, kurie turės daug įtakos atinčių metų biudžetui. Tai yra migracija, tai yra pabėgėlių krizė. Ir taip pat daugiametės finansinės e, struktūros vidurio laikotarpio peržiūra. Galima kalbėti daug apie atskiras rytis kultūrą, švietimą ir dažnai kyla daug prieštaravimų, tačiau šį kartą prieštaravimų neturime, turime svarbės programas, tokias kaip Erasmus, turime taip pat pareikalavimų e, e, išmokėti tos asignavimus, kurie dar nebuvo išmokėti. Na ir Kalbant apie mano asmeninį dėlį, darantį su kitais komitetais, galiu pasakyti štai ką. Kai kalbame apie kultūros skatinimą ir propagavimą, Pirmiausiai kalbame apie e, paramą įvairiems kultūriniams renginiams, taip pat e, pagalba per Erasmus Plus programą. Ir nenorime iš tikrųjų, kad e, atsidurtume padėtie, kada Erasmus Plus programa staiga yra nepakankamai finansuojama. Jau kalbame apie ateitį, jau kalbame apie dabartinius mokėjimo signavimus. Nenorime bloginti padėties. Dar viena svarbi programa susijusi su tarptautiniu kultūriniu bendradarbiavimu, kurį mes norime palaikyti. Uh, Taip pat yra programa Europa piliečiams. Ir kiekvieną kartą, kai tik apie tai kalbame, apie kūrybingos Europos programą arba kitus, be abejo, tenka prisiminti ir Junkerio planą dėl strateginių investicijų. Ir aš visada ten akcentuoju, kad e, Europos strateginių investicijų fondo skirstime taip pat reikia akcentuoti kultūros reikalus. <clears throat> Dar keltas dalykų, kuriuos noriu paminėti. Noriu priminti, kad Pernai mes prisėmė tam tikrų įsipareigojimų, diskutuodami apie biudžetą. Ir čia vėlgi labai svarbu, kad atsižvelgtumėm taip pat ir jaunimo užimtumo iniciatyvą. Šiam reikalui tikrai turime skirti deramą dėmesį. Jei jau kalbame apie planavimą ir biudžeto projekto vertinimą, to projekto, kurį pateikė komisija, Tai turiu pasakyti, kad e, biudžeto projektas bus vertinamas e, mėnesių vėliau negu įprastai. Atsirado tam tikra gaišatis. Ir per koordinatorių posėdį buvo paskelbta, kad vyks tolesnės diskusijos e, dėl tolesnių žingsnių, bet kiek vėliau negu įprasta. <clears throat> tai koordinatoriai turbūt nuspręs, ką toliau svarstyti per kitą koordinatorių posėdį, kaip ir šiandieną. Šiandien taip pat koordinatorių posėdis sprendžia dėl tolesnių biudžetinių procedūrų. Ir aš manau, kad e, per ateinančias kelias dienas žinosime šiokių tokių naujienų apie biudžetinės procedūras. Šiaip ar taip, e, galiu teikti, kad e, susilaukiau didžiulio palaikymo dėl daugelio pateiktų pakeitimų, taip pat iš kitų komitetų. Ir Galiu Jūs patikinti, kad kiti komitetai ketina iš tikrųjų atsižvelgti į mūsų pateiktas pastabas dėl biudžeto. Ačiū. Turim 30 maždaug minučių klausimams atsakymams. E, pirmiausia, suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, o po to visiems kitiems, e, kurie norės kalbėti. Ilelema. Maždaug 2-3 minutės skirsiu kiekvienam šešėliniam pranešėjui ir po to vieną, dvi minutės e, kitiems komiteto nariams. Kit hozzászólni? Niekas nenori kalbėti, ar kaip? E, ponas Maraga, vienas šešėlinių pranešėjų. Sí, gracias, uh, presidenta. Eh, Ačiū. Pirmininkė, kai kalbam apie biudžeto reikalus, visada sudaro įspūdis, kad turime daugybę gerų ketinimų, esame labai mandagus, išsakėme daug gražių pagėdavimų, esame labai civilizuoti diskusijų pradžioje, tačiau kai kurie iš mūsų įsipareigojimų niekada netampa realiais dalykais, niekada ne, netampa praktika. Taigi aš norėčiau kreiptis ir paraginti, kad daugiau šių gražių planų vis tik būtų perkelta į realybę. Kultūros klausimai daugeliu atveju nepatenka į Europos biudžeto įtakos rytį. Ir vaidmo, kuris mums tenka gyvenant biudžetą. Mes be abejo skatiname tam tikras programas, bandome jas palaikyti, tačiau iš tikrųjų realiai šias programas įgyvena valstybės narės. Bet kuriu atveju noriu padėkoti pranešėjai už parodytas pastangas, e, mes jas palaikysime ir be abejo dabar e, prireiks keletą dienų išnagrinėti kompromisiniams pasiūlymams ir pakeitimams ir esu tikras, kad e, pasieksime platų sutarimą dėl daugelio pozicijų. Esama keleto labai specifinių klausimų, kurie mane truputį neramina. Tačiau aš tikiuosi, kad e, gal e, kiek vėliau grįšime prie e, šių dalykų detaliau, kada jau išnagrinėsime tos patiktus pakeitimus. Ir čia kalbame apie tai, kad turime kalbėti ne tik apie europinį lygmenį, bet taip pat ir apie valstybių narių lygmenį. Visiems tenka sava atsakomybės dalis ir reikia E, pabrėžti, kad galtiniai naudos gavėjai dažnai mm, netenka dalies lėšų būtent dėl neefektyvaus biudžeto vykdymo valstybėse narėse. Erasmus yra iš tikrųjų viena iš didžiųjų Europos programų, labai svarbi programa, viena iš keleto programų, kuri be kita ko stiprina ES prestižą, įvaizdį. Ir šią programą reikia plėtoti, reikia stiprinti, reikia dar labiau palaikyti ir taip pat reikia naujų gairių. E, naujo pasitikėjimo ir galbūt taip pat naujų biudžetinių lėšų. Mes esame pateikę keltą idėjų, ko mes norėtumėme, tikėtumėmės, norėtumėm stiprinti profesinį mobilumą, kas yra Erasmus Plus dalis. Ir e, taip pat e, iš tikrųjų neįtikėtina, kad šiais laikais, kada tiek daug jaunimų palieka mokyklas, nebaigia mokslų, vis dar neišnaudojamas pilnas e, tokių programų kaip Erasmus potencialas, kuris leistų pasinaudoti teikiamą naudą ir stiprinti profesinį judumą ar mokslinį judumą. Ir panašiai. Taip pat reikia be abejo pabrėžti pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį, nes dažnai iš tikrųjų labai sunku yra atkreipti tų nevyriausybinio organizacijų dėmesį į Erasmus Plus programą šios programos ribose. Ir dažnai e, būtent valstybės narės priima sprendimus, tai yra sprendimų priimimas nepriartinamas prie žemesnio ligmens, prie tiesioginių naudos gavėjų. Tai yra apmaudu. Mes nekartą esame apie tai kalbėję, kad e, reikėtų paprastinti procedūras, e, kuriomis reglamentuojamas Erasmus Plus paramos skirstimas, reikia užtikrinti greitesnį procedūrų įgyvendinimą. Ir mes turime užtikrinti, kad Erasmus Plus programa taip pat e, pasinaudotų visų turimo biudžetu. Hmm. FC E, tiesąkant, e, lieka mums savačiai skolingi, kadangi jie iš tikrųjų apleido kultūrinės reikmes nuo pat pradžių. Ir dėl tos, sakykime, galime kaip reikalauti tam tikros kompensacijos, nes dabar matome pokyčius priešingą linkmę. Kai kurie e, protagonistai, kai kurios jėgos veikiančios Erasmus Plus e, ribose sako, kad biudžeto potencialas nėra pakankamai išnaudojamas, pavyzdžiui, paskolų eilutė Erasmus Plus e, programoje nėra pilnai e, veiksmingai išnaudojama, taigi reikia daugiau lankstumo, reikia geriau valdyti paskolų mechanizmą. Nes nors šitos paskolos ir nesudaro didelės Erasmus plus biudžeto dalies ir jų įtaka galbūt nėra tokia didelė, bet vis dėlto šitos paskolos dabar yra nepanaudojamas taip, kaip turėtų būti. Taigi mes norėtumėm užtikrinti, kad e, visas šimtas procentų paskoloms skirtų lėšų būtų skirstita. Ir taip pat reikia vidinių lankstumo mechanizmų, kurie leistų tus fondus prireikus permesti iš vienos eilutės į kitą. E, tai yra iš neišnaudotų eilučių perkelti lėšas ten, kur poreikis didesnis, kur lėšų trūksta. Taigi jums reikia tam tikrų galimybių perskirti lėšas Erasmus Plus programos rėbose. E, Tačiau aš manau, kad mes turėsime dar daugiau laiko aptarčios klausimus ateityje. Pavyzdžiui, reikia ką nors daryti e, su jaunimo užimtumo iniciatyva. E, tai yra jaunimo, atsiprašau, kalbėtojas, jaunimo garantijų fondo. E, jį irgi reikia tobulinti, kad jis būtų veiksmingesnis instrumentas. Labai ačiū. Norėčiau paklausti, ar ponas Čanti. Huntis norėtų kalbėti kaip šešėlinis pranešėjas. Ne, ponia Zoldrova. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pateiktą nuomonės projektą, kadangi aš manau, kad šitą nuomonę iš tikrųjų apima visas svarbės finansinės priemonės, kurios yra mums prieinamos ir kurias mes kaip komitetas taip pat galime savočiai garantuoti. Aš manau, kad pastarąsias tris dienas mes turėjome e, galimybių įstikinti e, per savo aplankymą Kiolinę, kad Erasmus Plus iš tikrųjų yra labai naudinga programa, ją labai vertina ir mokyklos, aukštosios mokyklos, ir nevyriausybinės organizacijos. Taigi mes turime visą laiką tai akcentuoti ir turime užtikrinti, kad Erasmus Plus uh, būtų aprūpintas finansais. Mes taip pat turime tam tikrų prioritetų. Pavyzdžiui, jauni pabėgėliai migrantai arba jaunimo socialinė įtrauka. Ir aš manau, kad šią nuomonę mes tikrai turėtumėm palaikyti. Galbūt galėčiau dar akcentuoti keletą kitų prioritetų, kurių tikimės 2017 metais. Ir kaip jau minėjau, tų kitų prioritetų, bet aš be abejo palaikysiu šitą nuomonę. Labai ačiū. E, ponas Van Mayer, komisijos atstovas, ar norėtumėt kalbėti? Ne komisijos atstovas kalbėti nenori, tad e, baigiam aptarinėti šį darbo tvarkės punktą. Ir ne, dar vis dėlto pereis, suteiksiu žodį pranešėjui. Te dwie opinie dodatkowe. Ja powinienem dodać jeszcze jedną rzecz. To... Na kągi, aš noriu tiesiog paminėti e, prie to, ką du kolegos jau prieš tai minėjo, grįšiu prie to, ką ponia Margal sakė. Ponas man gal sakė, labai svarbu užtikrinti, kad programos, kurios sukelia naudos gavėjams problemų, būtų kuo lankstesnės. Taigi aš pasistengsiu įtraukti šią mintį į nuomonės tekstą, kadangi tai yra svarbi pastaba. Ir dar tolesnis komentaras, mes turime puikų pasiūlymą kitiems metams. Įsipareigojimo mažėja, bet programų finansavimas didėja, nors gal ne tiek, kiek norėtųsi. Ir tai yra svarbu, jeigu lyginsime su kitų programų finansavimo tendencijomis. Taigi tuo mes turėtume būti santykinai patenkinti. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti. Manau, kad labai svarbu teikti reikiamą informaciją. Ir reaguojant į jūsų prašymus, Aš įtraukiau Euronet Plus ir kai kurias kitas panašias programas tam, kad e, būtų kokybiškesnė informacija tiesiog išplatinama. Dar kartą ačiū. Labai ačiū. Tad baigiam aptarinėti šį darbo tvarkės punktą. Atsiprašau, kad taip vėl e, iš karto nesuteikiu jums žodžio. Šeštas darbo atvarkės punktas - e. demokratija ES iššūkiai ir potencialas. Pranešėja Adinolfi. E, didėja e, piliečių dalyvavimo demokratijoje krizė ir tai iš tikrųjų daro didelę žalą tiek nacionaliniams, tiek Europos parlamentams jų legitimumo prasme. Uh, Tad atėjo laikas vėl atkurti sąžiningus ryšius tarp politikų ir ES piliečių ir kartu užtikrinti skaidrumą, skatinti platesnį piliečių dalyvavimą priimant sprendimus. Ir tam yra naujų ar iš tikrųjų to pasiekti galima naujomis e, elektroninėmis priemonėmis, įvairiomis platformomis. Svarbiausias šiuo klausimu komitetas yra AFKO, jis pateiks savo iniciatyvos pranešimą e, Birželio 30 dieną, e, po prieš tai vyks pasikeitimas nuomonėmis mūsų komiteto pranešėja ponia Adinolfi ir ji būtent parengė nuomonę mūsų kompetencijos klausimais. Tik tai dar norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad e, pakeitimus galite pateikti iki Birželio 7 dienos, e, antradienio 15 valandos. Dabar žodį suteiksiu poniai Adinolfi. Dėkoju, pirmininkė. Man didelė garbė būti paskirta šios nuomonės rengėja. Būtent aš e, per koordinatorių posėdį pasiūliau tokią nuomonę renkti. Manome, kad mūsų komiteto balsas, aptariant šią problemą, turėtų būti girdimas. Tema yra labai aktuali ir tas mūsų balsas padės bendrajame pranešime atspindėti mūsų požiūrį. Akivaizdu, kad e, mes e, daugiausia kalbėsime apie pilietybės, pilietiškumo klausimus ir tokiu būdu papildysime AFKO tekstą. Šiuo metu stebime daug pokyčių susijusių su naujomis technologijomis, tai įtakoja e, žmonių mokymosi procesą, informacijos sklaidą. Keičiasi ir tai, kaip piliečiai realizuoja savo pilietinį įsipareigojimą. Na ir pati demokratija keičiasi ir mes turime apie tai suvokti, ypač kai esame įstatymų rengėjai. Ehm, Praeitįje e, balsuodavome reguliariai tarkime, kas penkeri metai ir atsirasdavo tam tikras skirtumas, tam tikra atskirtis tarp piliečių ir institucijos. Tačiau šiuo metu su, su išmaniuoju telefonu aš jau galiu sekti, kas pasaulyje vyksta kiekvieną dieną. Tad atstovaujamoji demokratija kiek įmanoma turi būti stiprinama pasitelkiant tiesioginės demokratijos priemonės. E, ir dabartinė žiniasklaida kaip tik tai ir įgalina visuomenė, nori žinoti, kas vyksta, nori suvokti pokyčius ir tuos naujuosius instrumentus turime panaudoti demokratijos labui, padėdami e, labiausiai marginalizuotoms e, grupėms, e, neleisti, kad jais naudotųsi tik tai lobistai. Reikia išnaudoti šių naujų priemonių privalumus. Būtent apie tai kalbu savo pranešimo projekte. Čia kalbu apie mokymosi modelius, e, kurie remiasi elektronikos priemonėmis. E, žmonės turi gauti visapusišką išsilavinimą, bet tas priemonės reikia organizuoti, reikia jas valdyti atitinkamai, jos turi būti universalius, horizontalius savo prigimtimi, kad informacija būtų objektyvi ir kad būtų galima išvengti manipuliavimo, teikiant informaciją. E, reikia papildomų pastangų e, skatinant skaitmeninį dalyvavimą. Mano politinis judėjimas jau e, naudojasi tokiamis politinėmis platformomis. Suradome dabar naują platformą, kuri leidžia tiems, kurie yra užsiregistravę balsuoti, palaikyti tarpusavio interaktyvų ryšį su parlamentarais. Aš e, labai džiaugiuosi taip pat, kad ir Europos parlamentas e, šių eksperimentų srityje yra gerokai pasistumėjęs, vykdomas bandomasis projektas ir aš manau, kad tai reiktų tik tai skatinti ir kuo galima greičiau įgyvendinti. Manau, kad jau pribrendo e, laikas tas priemonės plačiau naudoti ir užtikrinti taip pat, kad suprastume ir e, esančias, e, esamas rizikas, kad galėtume toliau tobulinti tas priemonės. Na ir pabaigoje paminėsiu keletą svarbesnių aspektų e, iš savo nuomonės. Mes kalbėdami apie infrastruktūrą, minime skaitmeninę atskirtį, taip pat ir tam tikrą atskirtį, kalbant iš kultūros požiūrio taško. Kitaip sakant, veikti reikia tinkamai ieškoti tokių sprendimų, kurie būtų veiksmingi ir galimi greitai įgyvendinti. Turime užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų prieigą prie interneto, tai turėtų būti e, viena iš pagrindinių teisių ir galbūt ji turėtų atsispindėti ir konstitucijose. Džiaugiuosi dėl to, kad Estijoje, pavyzdžiui, konstituciškai tokia teisė į prieigą prie interneto egzistuoja. Taigi žmonės turi turėti prieigą prie interneto, jie turi gauti tinkamą skaitmeninį išsilavinimą, kad galėtų vystytis kaip asmenybės ir tai taip pat garantuotų ir laisvę, e, lygybę ir e, gebėjimą įsitraukti į demokratišką gyvenimą. Tai turėtų būti priemonės skirtos ypatingai toms visuomenės grupėms, kurios yra labiausiai pažeidžiamos, tokios kaip žmonės su negale. Tai tiek, ponė pirmininkė, pabaigoje noriu tiesiog visiems padėkoti savo projekte. Aš akcentavau e, pačias pagrindinės rytis kur reikia veiksmų, tai yra mūsų darbo atsvirties taškas, savaime suprantama, mus labai riboja nuomonės apimtis, bet manau, kad per mūsų tolesnės posėdžius pasieksime geros teksto kokybės, atspindėsime mūsų komiteto narių įvairias nuomonės. Ir savo pusę, žinoma, darysiu viską, kas įmanoma, kad pranešimas būtų gerai subalansuotas. Svarbu, kad kultūros komitetas pareikštų savo nuomonę dėl problemų susijusių su pilietybė. Ir tokiu būdu tai atsispindėtų ir AFKO rengiamame pranešime. Labai ačiū, ponė pranešėja. Dar e, mums, mes turime maždaug 30 minučių nuomonėms pasikeisti, tad pirmiausia suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams ir po to kitiems norintiems kalbėti. Pirmiausia, Ferrajer e, vardu vietoj pono Saro. Dėkui, pirmininkė. E, iš tikrųjų, jis negalėjo dalyvauti šiandien. E, jis dalyvauja APP politinėje asamblėjoje iškilmingam posėdį Luksemburgė, taigi negalėjo jisai e, dalyvauti. Mūsų e, kitiems kolegams taip pat teko į kitus komitetus eiti, kolegas pakeisti. E, pranešėja akcentavo keletą kartų, kad reikia sustabdyti demokratinio dalyvavimo nuosmukį Europoje, kurį stebime per pastaruosius du dešimtmečius. Elektroninė ir tiesioginė demokratija yra tarptų priemonių, kurios gali būti panaudotos pritraukiant jaunus žmonės dalyvauti demokratijos procesuose ir sumažinti demokratijos deficitą. Bet reikia matyti abi problemos pusės. E, tiesioginė demokratija turi taip pat tam tikrų trūkumų lyginant su atstovaujamąją demokratiją. Taigi mes galvojame, kad e, tiesioginė demokratija vargu ar gali veikti, jeigu piliečiai e, bus linkę pasiduoti propagandai. E, kadangi mūsų piliečiai dažnai yra jauni, jie turi būti tinkamai įtraukiami į demokratijos procesus. Parengta nuomonė yra gerai e, struktūruota, bet e, turime problemų dėl trečios ir penktosios pastraipos. Trečiojoje mes, jeigu akcentuojame, kad e, žinios atneša kritišką požiūrį, mes turime taip pat pabrėžti ir teigiamą požiūrį į ES. Penktoji pasraipa taip pat turi būti performuluota, nes dabar čia tarsi sakoma, kad informacijos centralizuoti šaltiniai, tokie kaip Europos komisija, neteikia piliečiams e, objektyvios informacijos. Pranešėja taip pat pabrėžia skaitmeninį raštingumą. Tai yra labai svarbu, labai daug informacijos šiais laikais randama internete ir piliečiai turėtų turėti galimybę atskirti patikimus ir nepatikimus informacijos šaltinius. Dar vienas e, ponios Adinolfi pastebėjimas yra susijęs su užtikrinimu, kad visi turės prieigą prie interneto ir tokiu būdu sumažės, sumažės e, skaitmeninė atskirtis. Visas siūlomos priemonės e, turi užtikrinti e, mūsų piliečių įsitraukimą į demokratijos procesą. Köszönjük szépen! Az árnyék előadók közül. Labai ačiū. Toliau. E, iš kitų šešėlinių pranešėjų, kas norėtų kalbėti? Tuli Board. Um, like to... Dėkui, ponė pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Geras dokumento projektas. Pritariu ponios Adolfinį entuzijazmui, e, aptarnėjant šią temą, ypatingai sveikinu tai, kad nuomonėje labai pabrėžiami socialinis ir pilietybės aspektas, kalbama apie skaitmeninį raštingumą, e, žiniasklaidos raštingumą. Tai nėra vien tik tai mokymosi priemonės, jie taip pat skatina e, poslinkį e, politinėje kultūroje. Taigi kalbama apie piliet, aktyvius piliečius e, tarpusavėje susijėtose visuomenėse. Aš esu iš šiaurės vakarų Anglijos, iš Mančesterio ir man Tie dalykai ypatingai svarbus mano rinkiminėje apygardoje. Demokratijos be skaitminės įtraukties negali būti, ypač kai kalbame apie pažeidžiamas visuomenės rūš e, grupės. Tačiau e, reikėtų pabrėžti e, būtinybę remti švietimo darbuotojus ir mokytojus, Kai kurie iš jų e, ne visiškai e, laisvai jaučiasi naudodami tas naujasias technologijas, tuo tarpu jiems tenka renkti naują kartą greitai besikenčiaičiame pasaulyje. Jiems reikia suteikti jiems atitinkamus, e, atitinkamus gebėjimus. Mano sesuo pati yra mokytoja E, tačiau e, siekiant, kad visi skaitmeninėje srityje būtų gerai išsilavinę, jie susidūrė su problemomis e, iš vyriausybės pusės, nepakankamai išteklių tam yra skiriama. Turime pasistengti, kad tie ištekliai būtų skiriami. Turime taip pat galvoti ir apie tuos iššūkius, kurie kyla iš RT panaudojimo kultūrinėje srityje turės rasti nauji išaiškos būdai, e, jie turi surasti savo auditoriją, tačiau didieji žaidėjai gali čia kelti grėsmę e, turinio prasme. Turime skatinti kultūrinį smalsumą ir visa tai, žinoma, susiję vėlgi su skaitmeniniu raštingumu. Taip pat pabrėžčiau lyčių aspektą šioje nuomonėje. Mes turime panalizuoti, ką reiškia sukurti nepriklausomus ir patikimus interneto informacijos šaltinius. Man demokratijos pagrindiniai e, ramšiai yra įtrauktis, švietimas ir etika. Taigi ir toliau ketinu dirbti su pranešėja ir šešėliniais pranešėjais bei piliečių visuomenė, rengiant šią svarbę nuomonę. Tai įdomi tema ir tikiuosi vaisingo bendradarbiavimo. Dėkui. Um, is, uh, Labai ačiū. Toliau. Thank you. Thank you, Madam Chairman. Well, uh, some of the... Uh... Dėkui. Atsar e, gali pritarti kai kurioms šio pasiūlymo mintims, tačiau e, mes nemanome, kad tiesioginė demokratija yra iš tikrųjų demokratinio proceso svarbiausias elementas. Tai, kas sakoma čia apie atstovaujamą demokratiją, atitinka mūsų požiūrį mes turime neužmiršti, kad demokratija gali pasireikšti per referendumus, bet e, tai neturėtų būti naudojama e, reglamentuojant kasdienius e, reiškinius. Mes galvojame, kad būtent demokratiškai išrinkti atstovai turėtų priiminėti sprendimus verčiau negu kad supaprastintai panaudojant tiesioginę demokratiją. Dėl tokių nuorodų e, įtraukimo į konstituciją, tai reikia pasakyti, kad technologijos labai sparčiai vystosi. Taigi e, galbūt reikėtų kitų priemonių paremti tuos žmonės, kuriems reikia plačios e, skaitinės prieigos, bet taip pat ir tinkamų skaitinių gebėjimų kolegė apie tai kalbėjo. Ne vien tik tai turime kalbėti apie prieigą prie skaitinio pasaulio, bet taip pat ir apie švietimo pagrindą, kuris leistų tinkamai susiorientuoti skaitmeninėje erdvėje. Mes matome, kad jau kiekvienoje akademinėje disciplinoje dabar jau kalbama apie skaitmeninį raštingumą. Tai nebėra atskira mokymo disciplina. Tai iš tikrųjų technologijai tenka įvairūs vaidmenys, pranešėjai apie tai kalba. Aš manau, kad toliau tobulinant tekstą mes prisidėsime prie šios bendros tendencijos. Dėkui. Dabar ponas Margal. Dėkui. Pone Dinulfi paminėjo, kad jai tenka garbė renkti šios nuomonės e, tekstą ir aš tikrųjų, iš tikrųjų jai pavydžiu, ji yra teisi. Ir puiku, kad ji e, štai tokį nuomonės tekstą mums teikia. Gal vienintelė problema <laughs> čia yra ta, kad šis tekstas stimuliuoja mąstymą, ne vien tik tai fiksuoja e, tai, kas šiuo metu yra pasiekta, ne vien tik tai kalba apie status quo. Aš galėčiau keletą minčių galbūt pasiūlyti iš savo pusės. E, yra tam tikra e, rizika, kad mes tiesiog įstriksime diskusijoje dėl tų įvairių elektroninių priemonių, kurios yra prieinamas ir užmiršime patį turinį. E, atsiranda tam tikro disbalanso rizika, kai kalbame apie elektronikos priemonių galę ir e, turinio, kurį tos priemonės turėtų perteikti. Atsiranda grėsmė, kad e, tas turinys galėtų būti iškraipamas ar juo gali būti manipuliuojamas. E, E, demokratija reiškia žinias, supratimą ir jų pagrindų priimamus sprendimus. Taigi, kai kalbame apie IRT priemonių e, generalizavimą, apibendrinimą, tai reikia kelti reikalavimą, kad būtų laikomasi e, pagrindinių reikalavimų, kad būtų skatinimo žinios, e, supratimas ir kad tuo pagrindu būtų priiminėjami sprendimai. Taigi, šią prasme galbūt galima truputį papildyti tekstą e, pastabomis apie e, ES institucijų aktyvų vaidmenį, ne tik užtikrinant prieigą prie IRT, ne tik užtikrinant, kad piliečiai galėtų naudotis IRT priemonėmis ir e, dalyvauti demokratijos procese, bet kad jos e, aktyviai veiktų taip pat ir teikdamos tikrasią žinias aptariamų problemų e, srityje mes turime užtikrinti, kad vyktų diskusija tarp plačiosios visuomenės dėl sprendimų prieimimo proceso. Pavyzdžiui, prisiminkime diskusiją dėl biudžeto. Aš joje dalyvauju. Uh, bet e, vargu ar piliečių diskusija šią temą vyksta, o ji galėtų vykti. Arba, e, tarkime, migracijos ir pabėgėlių krizė e, galėtų būti diskusijos lygiagrečiai ir čia parlamente, ir ir e, plačioje visuomenėje, jeigu IRT priemonės galėtų pateikti skaičius ir taip toliau objektyviai tai pateiktų, kad plačioje visuomenė galėtų įsitraukti į šį procesą ir kad galima būtų tų priemonių pagalba įgyvendinti demokratinės ambicijas. Esu įstikinęs, kad dar galėsime patobulinti šią nuomonę Mm. E, neįsivaizduoju, ar reikėtų minėti, kad balsavimas ES institucijose irgi būtų per elektroninės priemonės, bet tai yra vienas iš aspektų, apie kurį dar reikėtų galvoti. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš noriu pasveikinti Izabelę Adinolfi už parengtą uh, puikų subalansuotą nuomonės projektą. Jame e, daug gilių idėjų. E, aš nesu penkių žvaigždžių judėjimo atstovas, bet be jokios abejonės e, būtent ta pilietinė grupė geriausiai yra įsisavinusi politinės komunikacijos meną, panaudojant IRT priemonės. Labai vertinu tai, kad čia akcentuojami socialiniai klausimai, tokie kaip demokratijos e, atskirtis. E, iš tikrųjų, e, politinio dalyvavimo nuosmukis pastaraisiais dešimtmečiais yra susijęs su socialiniais skirtumais, ekonominiais skirtumais, ir didelės piliečių grupės yra, patiria atskirtį. Ir e, nelengva suvokti, kaip žmonės, kurie jaučiasi socialiai ir ekonomiškai e, pastumiami į šoną, atstumtieji, galėtų aktyviau dalyvauti e, demokratinėme uh, gyvenime. Taigi šia prasme atsirado daugiau skirtumų, suskaldimų negu kad e, įtraukties. E, tų e, susiskaldimų vienas iš šaltinių, žinoma, yra žinių lygis ir IRT panaudojimo lygis. Taigi programa šioje srityje reiktų reiktų skatinti. Turime susivokti taip pat, o prie ko mes čia ketiname suteikti prieigą. Aš e, savo gyvenimo didžiąją dalį praleidau dirbdamas žurnalistu ir jeigu e, yra e, iliuzija, kad teikti informaciją yra labai lengva, tai tai iš tikrųjų ir tėra iliuzija, kurią būtent skatina uh, Internetas e, netiesa, kad lengva gauti informaciją ir lengva ją pateikti. Aš sutinku su kolege, kai jis sako, kad reikia mums tokios sistemos, kuri skatintų ir paremtų nepriklausomus informacijos šaltinius, e, kurie teiktų e, aukštos kokybės informaciją. Matome didžiulės permainas žiniasklaidoje ir kai kalbame apie aukštos kokybės žurnalizmą ir informaciją, tai e, visam tam e, kyla grėsmė iš didžiųjų grupių, kurios siekia kitų interesų pusės. Tai galbūt e, šį pranešimą būtent tokiamis pastovomis ir galima būtų papildyti. Dėkui. Dabar žodis ponui Džontis. Dėkui, norėčiau padėkoti opinijos autoriai, nuomonės autoriai. Noriu taip pat ją pasveikinti puikiai atlikus darbą ir e, norėčiau paraginti tam tikrus terminus tinkamai e, naudoti tekste. E, kai kurie kolegos, tiesą sakant, tuos terminus yra kritikavę. Trečiam, trečioje dalyje, kurį kalba apie e, dalyką nuomonės, jie sako, kad Europos piliečiams yra svarbu suvokti Europos istoriją ir taip toliau. Savai mes prantama, kad vyksta dabar diskusija dėl tų reiškinių, kurie šiuo metu vyksta Europos Sąjungoje ir ar e, ar iš tikrųjų e, dalis tų reiškinių yra susijusi su informacijos toka, informacijos apie tai, kas ES yra, e, sąjunga yra, kas yra jos institucijos. Taigi žmonės paprasčiausiai nesupranta tų institucijų. Ir kad mums tenka vaidmuo juos informuoti, bet aš tiesą sakant ne visai su tuo sutinku. Ir aš e, noriu padėkoti pranešėjai, kad ji kelia šią temą ir skatina diskusiją dėl jos. Kiek aš suprantu, tai iš tikrųjų demokratija reikalauja, kad piliečiai būtų tinkamai informuoti. O pranešėja kalba apie tai, darydama nuorodą į skaitmeninės technologijas. Bet gali būti taip, kad tos priemonės tam tikrom aplinkybėm gali teikti ne netikrą informaciją, bet dezinformaciją. Jūs galite surasti tam tikrų pranešimų, kurie nėra informacija. Kitas dalykas. Taip žiūrint, galime teikti, kad Informuotas pilietis e, turi būti aktyvus pilietis. E, vadinasi, toms platformoms reikia daugiau racionaliosios demokratijos. Iš tikrųjų, mes turime ieškoti būtent tokio kelio atstovaujamosios e, demokratijos link, bet reikalas tas, kad daug piliečių toli gražu nėra entuziastingai nusiteikę. Prisimename, kad kai buvo kalbama apie Lisabonos sutartį, E, prisimename, kokios žinios, e, koks signalas buvo siunčiamas piliečiams apie referendumus dėl šios sutarties. Ir e, jie buvo raginami neįsitraukti į referendumo procesą. Tad kyla klausimas, ar tos technologijos iš tikrųjų prisidės prie demokratijos ne kaip proceso, bet prie demokratijos kaip esmės uh, sklaidos. Tai ne tiek e, klausimas apie tai, ar laikomasi procedūrų. E, problema ta, kad nukenčia žmogų teisės ir mes čia, Europos parlamente, net negalime atlikti savo darbo tinkamai. Eina kalba apie esmę. Kitaip sakant, ką mes kaip asmenybės galime nuspręsti, ką gali nuspręsti patys piliečiai. Pastarojo laiko patirtis Graikijoje rodo, kad e, viskas tarsi vyksta lėktuve, e, kurį pilotuoja automatinis pilotas. Sprendimai dėl kritiškai svarbių dalykų matomi, kaip priimami institucijų, kurios nėra renkamos. Laukiame, kol sprendimą priims Eurogrupė ar ponas Doisenburgas. Nežinome, kas vyksta už uždarų durų, kai posėdžiauja Eurogrupė. E, vienintelis informacijos šaltinis yra Twitterio e, žinutės e, Na, o greta to, aišku, sklinda propaganda prieš Europos Sąjungą. Pranešėja kalba apie labai svarbius dalykus, apie tai kalbėjo kiti kolegos, aš esu tikras, kad ši diskusija dar tęsis kurį laiką ir kad mūsų komitetui tenka svarbus vaidmuo, nes mes turime saugoti ES vertybės. Dėkui. Jok szépen. A bizottság részéről szeretne valaki hozzá? Labai ačiū. Europos Sąjungos komisijos vardu. Kas nors norėtų kalbėti? Jei niekas, tai dar kartą suteiksiu žodį poniai pranešėjai. Labai ačiū. Taip, esu tikra, kad e, įsigili, tikrai dar turėsiu progos įsigilinti į jūsų vertingas pastabas. Tik tai dar norėčiau paminėti porą dalykų. Dalykų, kurie man labai rūpi. Pirmiausia, techninė pastaba. Aš niekada nesakiau, kad e, tiesioginę demokratiją būtų galima pakeisti atstovaujamąją demokratiją. To aš niekada neteigiau. Mes čia kalbam apie e-demokratiją, nepamirškim to. Taip, mes turim atstovaujamąją demokratiją, turim e, tiesioginę demokratiją. O e, naujos technologinės priemonės e, mus įgalina kartu turėti ir e-demokratiją, apie kurią mes ir kalbam šiandien. Bet kita vertus taip, atstovaujamoji demokratija yra, ji ir toliau bus ateityje, čia aš visiškai nekvestionuoju ir jokių būdų neteigiu, jog ją pakeis tiesioginė demokratija. Tik tai noriu pabrėžti, kad naujos uh, E, komunikacijos priemonės iš tikrųjų įgalins e, aktyviau demokratijoje dalyvauti piliečius. Dėl manipulacijų, tai taip, aš irgi žvelgiu rizikos, žvelgiu potencialių pavojų. Ir kaip tik todėl mums reikia įgyvendinti bandomuosius projektus, antai tokius, e, kuriuos dabar kuria Europos parlamentas būtent, kad e, matytume, kaip piliečiai priima e-demokratiją, kaip jie reaguoja į ją. Ir galbūt per tokius projektus tada galėsim geriau suvokti e, potencialią riziką ir potencialią naudą tokiu būdu. Taip, manipulacijos nėra naujas dalykas. Jos, jų visada buvo visoje žmonijos istorijoje, pradedant Romos imperiją ir matėm jos pavyzdžių e, pas, pastarųjų šimtmečių ar dešimtmečių demokra... despotiškuose režimuose. Toliau mokyklos, mokiniai, kritiškas mąstymas, kaip kad buvo pasakyta, kurį reikia e, puoselėti. Aš jau šiame komitete dirbu dviejus metus ir suprantu, kad e, kultūros komitetas neturi kompetencijos e, susijusios su švietimu mokymu, tai yra valstybių narių reikalas. Tačiau vėlgi mokymas e, neturėtų apsiriboti tik tai mokymų, žmonių mokymų, žmonių rengimu, kad jie po to įsilietų į darbo rinką. Mokymas kartu turėtų ugdyti ir kritišką mąstymą, kad jauni žmonės turėtų priemonių, kuriomis galėtų apsisaugoti nuo manipuliavimo, kad galėtų sąmoningai rinktis, daryti sprendimus Ir čia labai svarbios mokyklos, e, kartu finansavimas, finansavimas tokių programų kaip Erasmus. Tokių programų dėka žmonės iš tikrųjų gali e, e, tobulėti, ugdyti kritišką mąstymą. Kritišką mąstymą. Tad dar kartą norėčiau Jums visiems padėkoti ir pasistengsiu kuo greičiau pasigilinti į jūsų pakeitimų pasiūlymus ir po to sušauksiu susitikimą su šešėliniais pranešėjais, kad galėtume ieškoti kompromisų. Pirmininkė, dar norėčiau priminti, kad e, pakeitimus e, gali teikti iki birželio 7 dienos 15 valandos. Tad dabar baigiam aptarinėti E, šį darbo atverkės punktą ir toliau pereikim prie septinto investicijos į darbo vietas ir darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, e, pas, geriau panaudojant Europos struktūrinius ir investicijų fondus. Mūsų pranešėjas Nikolajos Huntis ir priminsiu, kad pakeitimus galit teikti iki antradienio ateinančio, birželio 7 dienos, 11 valandos, o balsavimas komitete vyks Liepos 13. Pone Hunti, žodis Jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti komiteto koordinatoriams už tai, kad e, vėlgi padėjot man. Pirmiausia, pradėsiu nuo bendro pobūdžio pastabos investicijos į darbo vietų kūrimą ir ūkio augimą. Tai tik tai viena e, nuomonės e, antraštės dalis. Kitas dalykas - geresnis Europos e, struktūrinių ir investicinių fondų panaudojimas. Taip, mes dabar rengiam nuomonę, nepranešimą, neturėjom daug laiko E, tačiau, manyčiau, svarbiausius dalykus e, turėtume, nuo jų turėtume pradėti. Aišku, vėlgi e, tai, ką aš išdėščiau nuomonėje, neatspindi visų pasiūlymų dėl nuomonės kaip žanro tam tikrų apribojimų. Bet kita vertus, mes dabar kalbam apie vieną svarbiausių, aktualiausių klausimų ir, manyčiau, komitetas turėtų parengti ne tik nuomonę, bet ir pranešimą šiuo klausimu. Nes viena yra ryšys tarp, tarp tiesiog prieimo prie mokymo švietimo ir, ir kartu e, sanglaudos politikos e, ekonominės ir socialinės sanglaudos siekimas. Kartu labai svarbus, e, svarbi ir politinė sanglauda, kuri yra nuo pat ES tiesiog ištakų. Ir mes, aišku, siekdami tokios anglaudos turėtume pasvarstyti, kaip geriau panaudoti investicinius ir struktūrinius fondus. Turėtume tiesiog pasigilinti į jų vaidmenį, nes tie fondai yra svarbiausia priemonė skatinti, skleisti sanglaudos politiką. Ir tam tikrais atvejais e, tai yra e, vieninteliai finansa, tos politikos finansavimo šaltiniai, nes dėl ūkio e, smukimo, dėl taupimo politikos ir kitų ir krizės padalinių dėl, e, sakykime, tam tikrų biudžeto apribojimų vėlgi e, lėšų skiriamų būtent sanglaudai mažėja ir todėl tie mano aptariami fondai yra svarbiausia priemonė ir tam tikrais atvejais vienintelis e, šios ryties programų finansavimo šaltinis, būtent programų skirtų darbo vietų kūrimui, ūkio augimui, jaunimo nedarbui mažinti Tad Europos struktūriniai ir investicijų fondai šiuo metu praktiškai yra vienintelis finansavimo šaltinis e, programoms skirtoms darbo vietos, vietoms kurti ir ūkiui e, aukti. Bet kita vertus vėlgi yra daug e, finansavimo apribojimų. Vieną jau vienas jau išvardyta, įvardytas e, ankstesnėje nuomonėje. Daugiametė e, finansavimo programa vėlgi numato mažiau lėšų sanglaudos e, politikai finansuoti. Kitas dalykas, į kurį nepakankamai mano galva įsigilinta, yra tas, kad biudžeto lėšos numatytos lėšos, struktūrinių ir investicijų fondų lėšos susijusios su makroekonomikos programa. Dabar mažiau numatyta tam daugiametėje e, finansinėje programoje ir kartu yra nemažai kliūčių prašant tų fondų lėšų. Todėl mes turėtume pabrėžti šį klausimą ir paminėti, kad struktūriniai ir investicijų fondai yra vienintelis programų finansavimo šaltinis ir kad reikėtų siekti didesnių tų fondų lėšų. Na ir dar reikėtų kalbėti, beje, mes e, visi dėl to sutarėm, tai e, vėlgi didžiulės kliūtis, e, su kuriomis susiduria mm, jaunimo užimtumo iniciatyvos e, įgyvendinimas, nepaisant pažadų, politinių pažadų, nepaisant kartu tam tikrų įsipareigojimų daugiametės finansavimo programos kontekste tų pažadų nesilaikoma. Ir nuomonėje mes kaip tik ir kalbam apie e, tai, kad vėlgi reikėtų spausti komisiją, kad būtų galima vėlgi peržiūrėti e, jaunimo iniciatyvai numatytas lėšas, nes kol kas tų lėšų aiškiai nepakanka. Ir dar vienas dalykas - tai e, programos skirtos mokymui švietimui E, jomis reikėtų atsižvelgti į socialinius pokyčius, kurių, kurie dabar matomi ES. Antai turiu galvoje pabėgėlių krizę. Tad atitinkamai e, reikėtų e, koreguoti ir programas, jas, juose numatant, sakykime, tokius procesus kaip pabėgėlių integravimą, paramą ir panašiai. Na ir dar vienas dalykas biurokratijos klausimas. Reikėtų sukurti sinergijos efektą tarp programų orientuotų į tuos pačius ar panašius dalykus. Tad tiek norėjau pakalbėti apie šią nuomonę ir dabar laukiu jūsų pakeitimų, jūsų minčių. Tikiuosi, kad tikrai mes parengsim glaustą, tačiau e, tokį svarų turiningą tekstą. Labai ačiū. Dabar e, galima pateikti klausimų, pasisakyti. Pirmiausia, vėlgi žodį suteiksiu šešėliniams pranešėjams, o po to kitiems norintiems. Luer. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū pranešėjui už darbą, kurį jis įdėjo į šią nuomonę. Aš kartu kaip e, šio, e, šio komiteto atstovas kalbu, kaip kaimo plėtros komiteto e, atstovas. Tad iš tikrųjų labai gerai čia, kai, kas kalbama apie būtent fondų lėšų panaudojimą, prisidedant prie darbo vietų kūrimo ir ūkio augimo. Komisija prieš penkis mėnesius paskelbė komunikatą šią temą Ir vėlgi dėl to iškilo tam tikrų logistikos sunkumų. Pranešėjas teikia, kaip kad teikiame, mūsų frakcija irgi e, sutinka su tuo, kad reikėtų geriau panaudoti sinergijos e, efektą tam, kad būtų galima efektyviau panaudoti aptariamų fondų lėšas. Tačiau mes e, atsargiai vertinam E, raginimus ir toliau betodariškai panaudoti fondų lėšas e, Europos jaunimo iniciatyvai, nors toj kito, pastraipos kitoj vietoj kalbama apie tos iniciatyvos peržiūrą. Tad mes vėlgi neturėtume vadovautis vien tik tai teiginiais, kad e, turėtų būti numatytas nuolatinis finansavimas iš fondų. Be to mes turėtume vėlgi atsižvelgti į programų prioritetus, kartu, sakykime, tokius atvejus, aktualius atvejus kaip pabėgėlių krizė ir kartu tada reikėtų atsižvelgti ir į valstybių narių biudžeto lėšas ir kartu e, mes raginam, kad nereikėtų vėlgi suplakti pabėgėlių e, poreikių su ekonominių migrantų poreikiais. Taip, dabar e, komisija užsimojusi įvertinti programas 14-20 metų laikotarpių, jeigu ji bus paprašyta, jeigu jos tą, padarys, jeigu tą padaryti prašys valstybės narės. Ir čia labai svarbu neišleisti iš akių būtent tų fondų ilgalaikių tikslų kad jais būtų, lėšos būtų skiriamos į ilgalaikius projektus. O dabar mes pasisakom e, vėlgi e, pasis, irgi pritarėm tam, e, kad finansavimo, mm, finansavimo, tai yra lėšų proporcijos būt, būtų sumažintos. Uh, Tad aš pasirengęs dirbti su pranešėjų, kitais šešėliniais pranešėjais, kad tikrai pasiektume pusiausvyrą. Ir būtent to mes sieksim kartu ir savo pakeitimo pasiūlymais. Labai ačiū. Ar būtų norinčių kalbėti šešėlinių pranešėjų? Niekas iš šešėlinių pranešėjų nenori kalbėti. Toliau tada ponia Ferhajen. Eilės tvarka. Pono Dragiči vardu norėčiau kalbėti, prašom, žodis jums. Labą dieną. Aš pateiksiu nuomonės projektą skirtą investavimui į darbo vietų kūrimą ir ūkio augimą. Pono Dragiči vardu jo šiandien nėra. 16 metų ūkio augimo apžvalga rodo, kad Europos ūkis atsigau, atsigavo truputėlį 15 metais, tačiau socialinės sąlygos, svarbiausių reformų klausimas dar e, tebe šlubuoja. Ir pateiksiu tam tikrų argumentų. E, Yra netoligumų tarp valstybių narių ir tam neigiamos tendencijos kai kur e, didėja netgi. Kitas dalykas e, labai neramina jaunimo nedarbas. Kartu švietimo, mokymo e, lygis nepakankamas ir toliau didėja radikalizacija ir panašus reiškiniai ir tai iš tikrųjų teikia išbandymų mūsų visuomenėms ir mūsų švietimui. Tad mes turėtume pasitelkti Europos solidarumą tam, kad užtikrintume ekonominę, socialinę sanglaudą, atsižvelgdami į Europos 2020 strategiją ir turim tikrai mobilizuoti visus pajėgumus tam, kad įgyvendintume 2020 strategiją. Europos struktūriniai ir investicijų fondai yra svarbiausias sanglaudos politikos finansavimo šaltinis, kartu investicijų plano skirto Europai e, investicijų šaltinis. Nuo 14 metų E, jau laikomasi buvo tam tikros paprastesnės procedūros e, siekiant gauti struktūrinių ir investicijų fondų lėšų. Tačiau nepaisant to, kai kurios valstybės narės sunkiai dar gali panaudoti visas tų fondų teikiamas galimybės. Ir čia ypatingą dėmesį reikėtų skirti Europos socialiniam fondui, nes tai yra svarbiausias struktūrinis fondas, kuris tiesiogiai daro įtaką ES piliečių gyvenimui. Visi, nepriklausomai nuo to, ar jau jauni, ar, ar e, vyresnio amžiaus žmonės, vyrai, moteris, visi veikiami to. Na ir čia labai svarbus socialinis fondas, kad jo lėšos būtų panaudojamos e, švietimo sistemai. Tad e, mokymą, švietimą reikėtų gerinti ir kuo skubiau, ypač atsižvelgiant į 2015 metų mokymo švietimo sistemų ataskaitų nustatytus faktus. Tad čia vėlgi reikėtų gerinti mokymo švietimo padėtį. Ponas Dragiči um, sveikina 16 metų vasario mėnesio tarybos išvadas, kuriuose kalbama apie e, įtraukti e, ir kitus dalykus ES e, švietimo mokymo pro, programuose. Tad čia reikėtų užtikrinti, sanglaudžią visuomonę, gerai dir, veikiančią darbo rinką. Be to, nuomonės pranešėjas nurodo į ekonominius ir socialinius tam tikrus pavojus, kurie rodo, kad valstybės narės nepakankamai investuoja į mokymą švietimą. O mokymas švietimas turėtų būti toks, kad skatintų jaunus žmonės aukti, tobulėti visą gyvenimą, sugebėti kartu, kad geriau būtų galima panaudoti struktūrinių ir investicijų fondų teikiamomis galimybėmis kartu strateginių investicijų fondo lėšomis ir Erasmus programos lėšomis. Pranešėjas nori pasakyti, kad nors kultūra ir nėra prioritetas 14-20 e, metų programos kontekste, vis dėlto kultūra, kultūros e, ta įvairovė įvairiose srityse, politikos srityse, Atsiprašau. Tad iš tikrųjų reikėtų vėlgi e, dėkti e, e, ryšį tarp lėšų investuojamų į kultūrą ir kartu skatinti nacionalinės, regioninės vietos institucijas įtraukti kultūros ir kūrybos sektorius į bendresnės strategijas. Na ir pranešėjas sutinka su nuomonės referentu, kad reikėtų atsižvelgti į pabėgėlius ir prieglopšio ieškotojus, kad šie teikia did, tikrai didelių išbandymų ir norint juos integruoti, užtikrinti jų mokymą, reikia numatyti tinkamų lėšų. Ir čia labai svarbus struktūriniai investicijų fondai, ypač socialinis fondas, uh, kurio lėšomis gali pasinaudoti valstybės narės, panašiai kaip naudojamas, naudojamas lėšomis e, visuomenės pakraščiuose esantiems žmonėms. Tad e, ponas Dragičiai išdėsto svarbių dalykų savo pranešime, kuriuos dar galima gilinti ir jis tikisi gero bendradarbiavimo su ponu Huntis ir kitais šešėliniais pranešėjais. Ich würde äh, gerne zu zwei Punkten an der Stelle nochmal. Norėčiau tarti porą žodžių. Šiame etape pirmiausia turime būti labai atsargus, kadangi gali sudaryti įspūdis, kad daugiau pinigų e, leidžia daugiau pasiekti, bet iš tikrųjų tos pinigus mes reikia protingai panaudoti ir mes turime daugiau dėmesio skirti asignavimų paskirstimui projektus ir jų kokybei. Kai kuriais atvejais iš tikrųjų reikėtų pasidomėti, ar projektai buvo veiksmingi, ar jie buvo tvarūs. Be abejo, jie tvarūs tokia atveju, jeigu sukuria nors darbo vietas. Tačiau šiaip jau mančiau, kad reiktų keisti konkursų tvarką. Nes iš tikrųjų problema yra ne kaip ir traukti daugiau pinigų į biudžetą, o kaip užtikrinti programų kokybę kaip ją didinti. Programos turėtų būti prieinamos MVI. Šį klausimą mes turime kelti. Taip pat turime kelti klausimą, ar programos prieinamas dabar tiems, kas iš tikrųjų kuria darbo vietas. Ir mes turime pažiūrėti, kaip programos yra gyvendinamos, kaip ir ar tos programos yra panaudojamos būtent tų valstybių ir tose valstybėse, kur kyla problemų Nes jeigu nėra tinkamų projektų, kurie būtų gyvendami valstybėse sudarinčiams su daugiausiai problemų, tai tada tie pinigai yra išmetami vėjais. E, mes turime taip pat nukreipti daugiau lėšų į kultūrinį ir kūrybinį sektorių, nes tai yra darbo vietų kūrimo vienas iš variklių. E, į tai turbūt nebuvo pakankamai atsižvelgta. Taip pat turime nagrinėti, ar mūsų sektorius, už kurį atsakome, yra pakankamai e, atspindėtas tose programuose. Ar mes kuriame įvairiausių skatinimo priemonių, kurios leistų mm, kūrybinėje pramonėje, kūrybinėme sektoriuje, taip sakant, kurti naujas darbo vietas ypatingai jaunimui. Taip pat e, švietimo, apmokymus ir tie mes turime galvoti apie galimas investicijas per įvairias programas ir kaip e, pasiekti bendrą sąveiką. Kadangi jeigu programos nebus suderintos tarpusavyje, tai kiekvienos programos atskiras efektyvumas yra mažesnis. Tuo tarpu derinant tas programas, koordinuojant jas tarpusavėje, bendras poveikis gali būti kur kas stipresnis. Taigi aš manau, kad mes neturėtume vien tik tai visą laiką kalbėti, kad reikia daugiau pinigų, bet pirmiausia turime būtent kalbėti apie tai, ar efektyviai panaudojami pinigai. Kągi ačiū, toliau panas Draevski. Na kągi, aš turbūt pradėsiu nuo problemos. nuomonė kaip tokia yra labai svarbi, mes čia kalbame apie labai svarbius dalykus. Bet man kelia problemų aiškinamasis raštas, kadangi čia yra suplakamos įvairios kategorijos, įvairios programos, jas painiamos tarpusavyje. Mes turime žinoti, kad Europos struktūriniai fondai, sanglaudos politika, regioninio vystimo fondai, jie visi vadovausiu skirtingomis taisyklėmis ir galų galia net ir finansavimo šaltiniai yra kitokie. Ir visai pasakius, labai svarbu pasakyti vėlgi, kad sanglaudos politika yra vienintelis šaltinis. E, yra teigiama, kad tai yra vienintelis šaltinis, kuris leidžia tokio tipo programas įgyventi, tačiau tai yra neteisingas teiginys. Uh, yra ir kitų galimybių, mes turime finansinius um, patikėtinius fondus, mes turime finansinį potencialą pačiose valstybėse narėse ir be abejo valstybės narės turėtų siekti savo tikslų pirmiausiai, panaudodamas ir savo fondus. Europos komisija fondus skirsto paketais ir skirtingos programos labai priklauso nuo skirtingų vyriausybė veikiančių vienoje ar kitoje valstybėje narė. E, ne visais atvejais komisija turi sureaguoti teigiamai į valstybių narių poreikius ir sakyti taip, mes pritarėme, e, tačiau be abejo gali būti situacijų, kad nacionalinės finansavimo programos e, turi e, tam tikrų aspektų, kurių nelabai reikia valstybės narise. Mes turime pirmiausia kalbėti apie krizinės sritis, kurios gali pagelbėti, kur gali pagelbėti būtent sanglaudos fondas. Uh, Kita vertus, atskiros valstybės narės metų metus nepateikė jokių paraiškų šiose tie ir galbūt pirmiausiai reikėtų atkreipti dėmesį į tokius kritinės sritis. Labai svarbu, kad valstybės narės pirmiausiai sukurtų tam tikrą lūkestį, turėtų būti sukurtas tam tikras bendras vardiklis, kad visus valstybės narės daugiau mažiau vienodai e, žiūrėtų ir reaguotų į tą ar kitą programą. Taip pat jau kalbame apie kultūrinį švietimą, apie horizontas 2020 metams, taip pat Junkerio programa. Visur turime atsižvelgti į valstybių narių e, kultūrinius bei švietimo interesus. Ir tai reiškia, kad projektas turi padėti be abejo sukurti naujų darbo vietų, tačiau kol kas neturime jokio įvertinimo jau kalbame apie programų veiksmingumą ir Sabinė apie tai užsiminė. Mes nežinome, kokį poveikį daro tie fondai darbo rinkai. Pavyzdžiui, nesiniai 10 milijardų buvo e, skirta būtent įvairioms veikloms e, kultūrinėje srityje, tačiau Tačiau daugeliu atveju tas 10 milijardų galėjo sukurti kokį tūkstantį darbo vietų. Tuo tarpu kitose biudžeto sritise tik tai kokios penkios ar dešimt darbo vietos buvo sukurta. Taigi turime iš tikrųjų pasverti kiekvieną projektą atskirai. Mes kalbame apie projektus, gali, kurių vertė gali viršti 5 milijonų eurų. Tačiau vėlgi kiekvieno atveju kyla klausimas, kokiai specifinės menų grupiai mes e, pagelbėsime. Uh, kokių uh, uždavinių pasieks šitie projektai. Savo komitete mes, kal, kaip ir kitose komitetuose, e, dabar daug kalbam apie darybas dėl TTIP sutarties e, ir galimas, galima poveikiai tiek mūsų JAF rinkai, tiek JAF rinkos, e, JAF iki mūsų rinkai. E, be abejo, tam tikros jėgos laimės, tam tikros jėgos pralaimės šitame procese. E, Taip, e, darybose buvo numatyta tam tikra išlyga dėl kultūrinių dalykų, e, tačiau jau šiandieną mes turime toliau mąstyti, kaip savo kultūrą ir savo švietimą apsaugoti. Kadangi tas rimtas solidus investavimas, kurį mes čia svarstome, apie kurį mes kalbame, yra labai svarbus, kadangi kultūra ir švietimas yra iš tikrųjų labai jautrų sektoriai ir labai gali atsitikti, kad e, tie dalykai, kurie mus pasieks iš JAV, sukurs tam tikrą pavojų, pavyzdžiui, kūrybinės produkcijos e, sektorija e, bus prarastos darbo vietos. Ir mes turime išsaugoti kultūrinį paveldą, taip pat kultūrinį turtą. Ir dėl to šiuo atveju mm, šitos programos ir fondai gali būti vienas iš saugiklių, vienas iš apsaugos mechanizmų, kurie padeda išsaugoti Europos kultūrinį identitetą. Mes dabar mėginame suskirsti viską į vairias kategorijas, pranešėjas savo nuomonės projekte kalbėjo apie tas kategorijas, tačiau kai kuriuose valstybėse situacija yra tokia, kad vyriausybės yra linkusios finansuoti vienus projektus. Ir vėliau tie pinigai išleidžiami nacionalinėme ligmenyje, tačiau pavyzdžiui, iki vietos valdžios ar regioninės valdžios e, tas finansavimas nebepatenka. E, taigi mes turime pabrėžti, kad veiksmingiausias finansavimo principas yra e, lėšas panaudoti tam lygmenyje, kur geriausiai jas galima panaudoti. Kągi ačiū, aš dar noriu pakomentuoti trumpai dėl paskutinio punkto, dėl TTIP. Iš tikrųjų, mūsų komitetas dalyvavo šiame procese ir e, iškėlė tam tikrus reikalavimus dėl kultūrinio dalyko apsaugos, dėl švietimo sektoriaus apsaugos. Jeigu komisija laikysis mūsų rekomendacijų, tai be abejo, e, tas pavojus neturėtų labai rimtai iškilti. Svarbu, kad jie vadovautųsi mūsų rekomendacijomis ir tinkamai vertintų riziką, kadangi tai yra labai svarbu. Uh, Mes ėmėmės e, priemonių laiku, mes ėmėmės tam tikrų žingsnių e, savo kultūriniam unikalumui apsaugoti. Taigi, kalbant apie pasiūlymo projektą, labai svarbu yra akcentuoti, kad struktūriniai investiciniai e, fondai galėtų būti plačiau pristatomi švietimo įstaigose, mokyklose ir panašiai. Tačiau, vis dėlto, kalbant apie struktūrinės programas, vis dar kol kas nepakanka pasikeitimo patirtimis, sakysim, ar darbuotojais tarp įvairių gavėjų, kurie pasinaudojo struktūrinis investicinis ES fondais. E, taip pat trūksta koordinavimo tarp šios srities ir kai kurių kitų e, Europos e, sektorių, kur naudojamasi kitais fondais visi potencialus naudos gavėjai turėtų žinoti, kokie struktūriniai projektai, e, pažiūrė, rengiami vykdyti tam, kad būtų galima iškoti sinergetinio sąveikų ir efektyviau panaudotis lėšas. Ačiū, dabar suteiksiu žodį. Ponai Vitorijų Gerą iš komisijos. Labai ačiū, tiesą sakant, nelabai daug ką galiu pridurti šiai diskusijai. Mums tai buvo labai įdomi diskusija ir vėlgi noriu grįžti prie paskutinių temų. Mes iš tikrųjų stengiamės užtikrinti geresnį atskirų fondų panaudojimo koordinavimą ir labai svarbu akcentuoti tą mm, įtraukimą būtent vietinių regioninių valdžios institucijų, kad jos jaustųsi projekto dalyvės ir savočkos savininkės. E, e, šitokios iniciatyvos iš tikrųjų padeda sustiprinti jų veiklą, nors be abejo Europoje e, sąlygos vis dar nėra labai palankios, netaip lengva yra kurti naujas darbo vietas, ypač jaunimui, tačiau tam tikros iniciatyvos iš tikrųjų gerokai padeda žmonėms susigražinti darbą, e, prastą darbą arba rasti naujas darbo vietas, e, tai susiję ir kartu su kultūrinė veikla. Na ir taip pat e, reikėtų pasakyti, kad nemažai fondų yra panaudojami kultūros veiklai ar kitoms susijusiam veiklom. Tai yra be abejo valstybių narių prerogatyva ir tam tikras prioritetų pasirinkimas, bet e, vienaip ar kitaip kultūros sektorius irgi išlošia šitų fondų. Labai ačiū. Dabar vėl gražinu žodį ponui Huntis, mūsų pranešėjai. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie pasisakė. Daugeliu atveju Žmonės yra tikrai labai gerai pasirengę, todėl man tai didelė garbė, kadangi šiaip ar taip mano parengtas tekstas turėjo būti diskusijų pagrindas. Dabar mes galime renkti įvairius pakeitimus, e, siekdami tą tekstą dar labiau patobulinti. Aš norėčiau sureaguoti į kai kurias pastabas, kurios nuskambėjo. E, pirmiausiai, principinis dalykas iš diskusijų, kurios nuskambėjo. Panašu, kad sudarėm su dviem dilemam. Pirmoji, ar reikėtų gauti daugiau lėšų šiai sričiai finansuoti, ar tiesiog veiksmingiau panaudoti jau turimas lėšas. Aš e, įsivaizduočiau, kad daugelis turbūt sakys, kad reikia ir to, ir to. Bet negalime tik tai kalbėti apie geresnį jau turimo finansavimo panaudojimą. Kadangi iš tikrųjų mūsų dabartinės E, galimybės, kurias apsprendžia turimos lėšos, yra labai ribotos. Antroji dilema, su kuria sudarėme, yra tai, kaip įvertinti kai kurių programų efektyvumą, kaip įvertinti rezultatus. Jeigu mes nuspręsime, kad šios programos, bet čia turiu dar kartą pabrėžti, švietimas, e, apmokymai turi būti labiau pabrėžiami tekste. Taigi, jeigu šitos programos sukuria naujas darbo vietas, tai yra kaip ir gerai. Tačiau klausimas yra, kaip tai vertinti. Ar mes kalbam apie pilnas darbo vietas, ar kalbame taip pat ir apie lankščius darbo sistemas, lankščius darbo santykius, kurie galbūt e, gali e, būti traukti į statistiką, tačiau tai nebus tikras pilnavertis darbas ir labai greitai gali vėl virsti bedarbystę. Kalbant apie tai taip Aš noriu pasakyti, kad e, šitas klausimas jau buvo keliamas anksčiau mūsų komiteto sutikime. Pataisykite mane įklystų, bet man atrodo kažkas tai pasisakė, kad reikėtų parengti pranešimą apie transatlantinės sutarties e, galimą poveikį būtent šioje srityje. Ir buvo kalbama, kad, pavyzdžiui, audiovizualinis žiniasklaidos e, e, E, šitas sutartis kaip ir neturėtų apimti. Ar kas nors žino, kaip yra iš tikrųjų? Aš labai tikiuosi, kad mums siekiant tolesnės pažangos, e, įvertinant e, galima neigiamą tai taip sutarties poveikį Europos piliečiams, e, mums pavyks išvengti galimo neigiamo poveikio ir mūsų globojamame sektoriuje. Šiaip ar taip mums reikia skambinti pavojus varpais dėl to, kas gali ištikti Europos piliečius įsigaliojus transatlantinės sutartyčiai. Tai tiek iš mano pusės, lauksiu jūsų komentarų raštų, pasiūlymų ir panašu, kad um, šita nuomonė iš tikrųjų su, sulaukė didžiulio dėmesio ir sudomėjimo ir tai reiškia, kad jinai yra gana svarbi. Labai ačiū už tokias puikias diskusijas. Dabar pakeitimus galit pateikti. Tai e, iki birželio 7 dienos ir tokiu būdu mes aptarėm 7 darbo atvarkės punktą. Eikim prie paskutinio. Valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumu suderinimo. Mūsų pranešėja Petra Kame Revert. Tad pirmiausia, jai ir suteiksiu žodį. Tačiau prieš tai norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką, kad ši nuomonė uh, susijusi su kita labai svarbia šios ryties direktyva, e, e, vadinamąją mm, audiovizualinių paslaugų direktyva, kurią komisija pateikė praėjusią savaitę. Tad e, iš tikrųjų nuom, mes labai suinteresuoti tuo, kad nuomonė būtų priimta kuo greičiau. Ir todėl pakeitimus galite teikti iki Birželio pirmosios dienos 12 valandos. kai nemažai kolegų prieštaravo tokiam trumpam pakeitimų pateikimo terminui ir suteikdama žodį jums, aš norėčiau išgirsti, kodėl jums netinka toks terminas. Su den fristen, sak ich, uh, am ende. Labai ačiū dėl galutinių terminų, aš dėl jų pakomentuosiu pabaigoje, o dabar noriu tarti keletą žodžių apie e, prieigos reikalavimų e, tam tikras detalės, tam tikrus niuansus. E, buvo kalbama apie tai, kad gali iškilti tam tikrų problemų laisvo asmenų judėjimo ES kontekste. Iš tikrųjų, e, šiuo atveju tiek elektroninės knygos, tiek audiovizualinė medija yra pilnai e, apimamas šitų dalykų. Ir aš prašiau, kad iš įstatymų projektų būtų būtent išbrauktos šios sritis, tai yra, ar, arba šie, šie klausimai, šios paslaugų grupės, tokios kaip elektroninės knygos ir panašiai. Aš manau, kad iš tikrųjų turėtų būti taikoma tam tikra išlyga reglamentuose dėl medijos, dėl laikmenų ir e, kai kalbame apie įvairius imtuvus arba skaitimo priemonę, skaitimo įrangą, manau, kad čia turime atskirti turinį tai yra pačius kūrybinius darbus ir galimybės e, tą turinį skaityti ar kažkaip kitaip e, su juo supažinti. Ir jau kalbame apie imtuvus, aš tikrai iš viso nepaliečiau šitų klausimų. E, buvo pateikta pasiūlymų dėl tam tikrų sisteminių priežasčių ir aš kelias tikinuosi, kad mes galėsime rasti geresnių atsakymų pačioje direktyvoje, būtent e, audiovizualinių paslaugų, e, audiovizualinių lakmenų e, paslaugų direktyvoje. Ir manau, kad per tą mechanizmą mes turėtume imtis priemonių skirtų laisvo judėjimo mm, apsaugai. Kalbant apie direktyvą, mes turėtume turbūt paskelbti na, tvirtesnę žinę, tvirtesnę nuomonę, kalbėti apie tvirtesnės taisyklės e, dėl to, kad reikia pašalinti įvairias kliūtis ir barjerus, e, stabdančius kultūrinį vertybių judėjimą e, šitą tokia audiovizualinė forma. Tačiau be abejo turime ieškoti geriausių sprendimų, kad tai nesikirstų su laisvos rinkos principu, laisvo prekio judėjimo ir paslaugų judėjimo. Ir visą tai turi atspindėti direktyvoje, e, būtent AVMS direktyvoje. Ši direktyva ragina valstybės narės užtikrinti, kad būtų uh, užtikrinta geresnė prieiga žmonėms, kurie, pavyzdžiui, turi regėjimo ar klausos negalę, tačiau e, principas būtų būtent reguliuoti viską žingsnis po žingsnio, tai yra kurti tam tikrus orientyrus, e, užtikrinančius geresnį judėjimą. Ir buvo taip pat raginama mm, paskelbti tam tikrą modelį dėl skatinamųjų priemonių. Aš manau, kad mes turėtumėm e, formuoti savo poziciją dėl AVMS direktyvos, kadangi šiuo atveju komisijos pasiūlymas yra na, toks gana ribojantis ir mes turime be abejo atsižvelgti į tai, kad e, valstybės narės e, turi savo specifikos ir e, savo požiūrį į įvairiausių kultūrinių objektų, kultūrinių vertybių E, galima atnešančiasias laikmenas. Taip pat turime prisiminti, kad mm, ES teisės subjektas e, yra, ne, e, yra šitie dalykai, tačiau taip pat E, mes turime taikyti rinkinių tautų negalių teisų konvencijas, konvenciją dėl kultūrinio ryškos įvairovės apsaugos ir skatinimo e, ir kitus tarptinius dokumentus. Ir iš tikrųjų laisvas elektroninių knygų judėjimas yra viena iš tų sričių, kur valstybės narės gali pačios susidoroti, pasinaudodama savo kompetenciją. Tikrai nereikia imtis priemonių europinėme ligmenyje. Ir vargu ar tai e, įneštų kažkokiu tai papildomu pozityvių poslinkių bendroje rinkoje. Aš manau, kad ES turi kištis ir dalyvauti, griežtai e, laikydamas e, subsidiarumo principo. Ir reglamentas arba reguliavimas iš tikrųjų yra galbūt kiek e, veiksmingesnis, kai kalbame apie paslaugas, kadangi čia galima į viską žvelgti plačiau. Be abejo, kaštai, su kuriais sudarė kompanijos, gali būti panaudoti kaip pretekstas ir įmonės arba verslas gali mėginti atsikratyti bet kokių įsipareigojimų, apie kuriuos užsimename direktyvoje ir dabar nelabai aišku, kokios būtų viso to pasiekmes, ar būtų taikomas kažkokios tai nuobaudos tiem, kas nesilaikytų e, reguliavimo numatytų priemonių, jeigu kalbame apie įmonių negalėjimą e, gyventi vienu ar kitų priemonių, ar tai būtų pakankamas e, pasteisinimas, kas prižiūrėtų visą šitą procesą. Aš manau, kad tai nelabai primtina. Aš manau, kad tinkamas dalykas būtų iš tikrųjų pamėginti standartizuoti uh, E, tą galutinio vartotojo įrangą, ar kalbėtumėm apie televizijos imtuvus, ar kažkokią tai kitą įrangą. E, taip pat turėtumėm kalbėti apie na, tą materialę dalį, tai yra pačią įrangą. Ir turime suvokti labai aiškiai, kad bet kokios ribojančios priemonės numatytos šios taisyklėse, jau kalbėsim apie audiovizualinės e, paslaugas ir elektroninės knygas, E, reikia suvokti, kad ir taip nepakankama mastu visą šitą produkciją gaminam Europos Sąjungoje, nes jeigu, pavyzdžiui, išleidžiate filmą, jūs turite pasirūpinti, kad jis būtų e, platinamas ne tik tai nacionaliniu mastu, bet e, galėtų būti platinamas ir kitose ES valstybėse. Tačiau tokiu atveju be abejo iš karto taikome įvairūs reikalavimai, pavyzdžiui, subtitrų, subtitravimas ir panašiai. Ir vėlgi šioje direktyvoje yra nemažai įvairių nuostatų ir aš galiu sunkiai įsivaizduoti, kad e, gali atsirasti ribojančių mm, aplinkybių, kada, pavyzdžiui, tiesiog platinti europiniu mastu tokią audiovizualinę produkciją bus pernelyg brangu. Ir tai būtų savočkas damoklo kardas, kuris pakimba virš e, gamintojų galvos, nes jie turės E, iš jų bus reikalavima, kad jie parengtų, pavyzdžiui, filmą, kuris gali būti naudojamas nacionaliniu mastu ir europiniu mastu, tačiau prie to bus pridėta įvairių sunkiai gyvenimo reikalavimų. Taigi e, mes manome, kad šitas teisės aktas iš tikrųjų nėra labai vykęs ir reikėtų ieškoti geresnių sprendimo būdų. Mm, gal to EMS e, direktyva, kuri būtent yra orientuota į laikmenų sektorių, žiniasklaidų sektorių, šiuo atveju būtų geresnis būdas. Taip pat jūs turbūt E, girdėjote ne vieną nusiskundimą dėl galtinio termino, kada galime teikti pakeitimus, tačiau aš iš tikrųjų noriu pasakyti kolegos, kad aš mm, laikausi tokio griežto termino todėl, kad norėčiau jūsų erzinti ar e, kažkaip tai spausti. Tiesiog kultūros reikalų komitetas turėtų parengti e, šitą savo poziciją pakankamai anksti, kadangi tai bus dalis platesnių darybų vykstančių Europos parlamente. Uh, Mes turime dalyvauti šioje diskusijoje tam, kad galėtume pasiūsti e, tvirtą ir aiškę žinę iš, Euro, iš kultūros ciklo komiteto. Jeigu kas tikrai pageidauja trupučiuką daugiau laiko, kadangi direktyva jau buvo pateikta kurį laiką, prieinama kurį laiką, ir e, turite galimybę supažinti, tačiau jeigu jums šiek tiek palengvint situaciją, aš galėčiau nukelti galtinį terminą iki 7 birželio Aš tik noriu pasakyti, kad iš šio teisės akto aš tikrųjų tiek daug išbraukiu ir na, labai sunku yra e, vadovautis tokiu juodu arba baltu požiūriu, kitaip sakant, reikėtų arba iš viso viską išbraukti, arba viską palikti. E, na ir kaip jau sakiau, e, galėčiau šiek tiek parodyti lankstumo ir jeigu visiems primtina, tai siūlyčiau pratesti galtinį terminą iki 7 birželio ir tada visiems tikrai pakaks laiko pagalvoti apie jų pagėdavimus pakeitimus. Labai ačiū. Dabar žodžiai suteiksiu šešėliniams pranešėjams, o po to kitiems komitetų nariams, kurie norės kalbėti. Pirmiausia, ponas Fisas, prašom. E, Prezidentą. E, Ačiū, pirmininkė. Direktyvos, kurios tikslas pagerinti gaminių ir paslaugų prieinamumą, tos direktyvos pristatymas yra aktualus. 80 milijonų europiečių gyvena su vienokia ir kitokia negale. Šie dalykai jiems rūpi, jeigu mes norime Europos, kurie remtųsi lygybę ir laisvę, turime rūpintis visais savo piliečiais. E, šios direktyvos tikslas e, įtraukti neįgalius žmonės į švietimą, užtikrinti jiems prieigą prie darbo rinkos ir kad jie galėtų naudoti skaitmeniniais gaminiais ir paslaugomis. Turime išnaudoti naujasias technologijas, kad e, šalintume įvairiausias kliūtis. E, kaip tik kalbame apie tai, kad reikia tą prieinamumą padaryti lengvesnį ir pigesnį. Dabar dėl audiovizualinių paslaugų ir elektronknygų e, neįtraukimas į šią direktyvą galbūt techniškai yra ir paremtinas sprendimas, bet labai sunku politiškai tokį sprendimą paaiškinti. Aš manau, kad ta direktyva yra pakankamai, pakankamai sudėtinga ir svarbi, kad komitetas galėtų pareikalauti šiek tiek daugiau laiko jos apsvarstymui. Aš norėčiau klausti pranešėjas, ar negalima būtų uh, turėti daugiau laiko jai panalizuoti. Mes žinome, kad e, užtrunka vertimas į įvairias e, kalbas ir labai sunku priimti sprendimą per trumpą laiką ir pateikti pakeitimus. Atsižvelgiant į tai, kokia svarbi ta reforma, mes turėtume galvoti apie kitą terminą pakeitimams pateikti tas terminas turėtų būti realistiškesnis, mums reikia daugiau laiko padirbėti su šiuo tekstu. Dėkui. Labai ačiū. Ponas Liuel. Uh, Madam Chairman. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. ECR uh, frakcija, kai kalbama apie mm, žmonių su negale uh, teisės e, turi labai stiprų požiūrį. E, mes daug galvojame apie Marakešo darbo tvarkę. E, tačiau tokia direktyva, kuri dabar siūloma, neturi uždaryti durų į rinką, ypatingai VMI. Vidaus rinkos potencial didinimas mums visada labai svarbu labai rūpėjo ir galimybė įmonėms pateikti savo gaminius ir paslaugas visoje Europoje mums taip pat yra labai svarbus. Pons Džembatskis e, e, rengia, yra šešėlinis pranešėjas ir dėl šio dokumento, bet taip pat ir dėl CRPD dokumento. Taigi mums labai svarbu atsižvelgti į jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos nuostatas. E, aš manau, kad e, mūsų komitetas padės pasiekti tinkamos pusiausviros ir užtikrins, kad reikalavimai gamintojams nebus pernelyg dideli ir kad e, netrukdys veikti VMI. Taip, reikia, kad visi laikytųsi taisyklių, bet kad jų to laikymosi kaštai nebūtų per dideli. Reikėtų siekti, kad visos pusės laimėtų šioje situacijoje. Sutarimo galima pasiekti, jeigu e, gaminiai ir paslaugos visiems bus prieinami vienodai. Tad mes sakytume, kad audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos turėtų būti įtrauktos į pasiūlymą neužilgo. Mes, aišku, svarstysime pasiūlymą dėl kitos naujosios e, direktyvos. Ir čia reikėtų aiškumo ir e, reikėtų vengti teisinio netikrumo vartotojams ir verslui. Čia mes turėtume atlikti savo vaidmenį, e, išvengiant galimo, galimo konflikto, interesų konflikto. E, pasiūlytas e, birželio 7-osios terminas gal yra trumpaukas, mums reikėtų gal truputį daugiau laiko, tačiau e, mus tokia nuolaida tenkintų. Dėkui. Dabar ponė Triupel. Kągi, ponė pirmininkai, ir aš pradžioj pabrėžčiau, kad reikia mums uh, pusiausvėros tarp neįgaliųjų, neįgaliųjų teisų konvencijos ir Junktinių tautų konvencijos dėl kultūrų raiškos įvairovės apsaugos ir skatinimo. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos visai teisingai a, įtakoja sprendimą audiovizualinę žiniasklaidą į šią direktyvą neįtraukti. Yra pakankamai daug priežasčių, kad taisyklės audiovizualinės žiniasklaidos paslaugoms e, turėtų būti formuluojamos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje, o ne prieigos direktyvoje. E, žinoma, e, reikia, kad kuo daugiau žmonių su negale gautų prieigą prie įvairių paslaugų ir gaminių, tačiau tai neturi būti daroma kultūrų raiškos ir įvairovės sąskaita. Turime atsižvelgti į e, kultūros įvairovės interesus, turime taip pat e, atsižvelgti ir į vartotojų poreikius. E, dėl procedūros aš pritarčiau jūsų siūlomai procedūrai ir manau, kad 7 birželio terminas yra geresnis negu ankstesnis. Dėkui Jums. Dėkui, ponė pirmininkė. Sako ponė Adinolfi. Visų pirma, dėkoju mūsų referentė už tai, kad sutinka pratesti pakeitimų tiekimo terminą. Iš tikrųjų, kalbame apie vieną iš pagrindinių mūsų piliečių teisę ir eina kalba apie žmonės, kurie jau neša labai sunkę negalios naštą. Mūsų darbas šia prasme nėra paprastas, nes mums reikia užtikrinti pusiausvyrą. E, tekste yra labai daug teigiamų dalykų, tačiau kai kurie klausimai, tokie kaip pavyzdžiui, prieiga prie paslaugų reikalauja truputį gilesnio e, paaiškinimo. E, kolega taip pat paminėjo Marakešo sutartį, tai labai svarbi problema, e, visuomenėje apskritai yra labai aiškus požiūris į tai, tą reikia čia atspindėti. Kai kalbame apie kliūtis, e, tai neįgaliųjų asociacijas čia labiau reikėtų įtraukti, kol kas jų dalyvavimas e, tai yra nežymus. E, gamintojai patys tiesiog patvirtina, savo gaminių ir paslaugų prieinamumą neįgaliesiems. Į tai reiktų pažvelgti iš kito, iš kito požiūrio taško. Na, o kalbant apie mm, direktyvos nuostatas e, dėl paslaugų galiojimo ciklo, čia taip pat reikia daugiau pagalvoti. Aš labai tikiuosi, kad turėsim galimybės pasigilinti labiau, ypač kai gavome dar papildomą savaitę pa, pakeitimams. Kitas dalykas labai svarbu, kuris iš mūsų komitetų bus vadovaujantis komitetas, rengiant pranešimą. Na ir ši papildoma savaitė suteikia mums galimybių geriau pristatyti mūsų pasiūlymą. Tokiu atveju tai padarysime prieš kitus komitetus, anksčiau negu kaip kiti e, komitetai ir čia problemų neiškils. O mes e, greta to, to turėsime galimybės padirbėti geriau ir su kitais dokumentais. Taigi labai svarbu, kad mūsų nuomonė būtų tinkamai pateikta ir perteikta. Pone Ferrajer, dėkuoju Aš esu šešėlinė pranešėja IMKO komitete, kuris yra vadovaujantysis komitetas. Šios dienos pasakymai man labai įdomus. E, tai, ką išgirdau, aišku, e, pateiksiu ir IMKO komitetui. Aš jau pati e, esu pasisakiusi apie prieigą prie viešųjų tinklapių Buvo pasiūlymų, kad reikia, pavyzdžiui, transliuotojų veiklą įtraukti į šią direktyvą. Aš pasakiau prieš tai. Mes žinome, kad e, jau šiais metais bus iš naujo peržiūrėti e, kai kurie teisės aktai šitoje srityje ir mes čia turėjai, turėtume imtis protingo požiūrio ir galvoti apie visą audiovizualinį sektorių, o nesustelti vien tik tai į vieną teisės aktą. Taip, sektoriuose yra specifiniai teisės aktai. E, ir, e, tarkime, kai kalbam apie prieigą e, prie viešojo sektoriaus tinklapių ir kai kalbame apie prieigos bendrąjį aktą, neturėtume čia taikyti skirtingų nuostatų ir taisyklių. Reikia labai aiškiai fiksuoti šio teisės akto taikymo srity, e, bet tuo pat metu galvoti ir apie egzistuojančių reglamentų e, reformą. Turime neužmiršti, kad galioja dvi skirtingos jungtinių tautų konvencijos. E, komisijos interesais reikėtų pasakyti, kad vietoj to, kad čia komentuotume audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvą, verčiau e, galėtume ir turėtume sustelti į tuos standartus, kurie yra apibrėžimi šioje direktyvoje. Ja, kalbant apie elektroninės knygas, tai labai svarbu, kad ir įranga, ir platformos, e, kuriuose tos uh, tomis knygomis prekiaujama, taip pat turėtų paklusti prieigos e, taisyklėms. E, pačioms e, elektroninėms knygoms turi būti taikomi tam tikri vieningi standartai. Bet reikalavimai turi būti pakankamai protingi. Reikia pabrėžti, kad ne pati Tačiau e, e-knyga turi būti prieinama, tačiau platforma ir e, kur, kur parduodamas e, tokios elektroninės knygos turinys. Būtent prie turinio turi būti užtikrinama, užtikrinama prieiga atitinkamomis skaitly, skaityklėmis. Mm, turime taip pat galvoti apie bibliotekų, mažesnių ar regioninių bibliotekų interesus ir savai mes suprantama, joms neturime kelti neprotingų reikalavimų. Tie reikalavimai turėtų būti jiems švelnesni. Dabar kalbant apie bendresnį kontekstą, reikėtų pažvelgti į prieigos reikalavimų poveikio vertinimą. E, skaičiai, kurie ten pateikti, yra susiję su 2011 metais. Kitaip sakant, jau e, jie yra gerokai pasenę. Aš manau, kad e, prieigos rytie reikia nuveikti pakankamai daug per pastarosius 3 ar 4 metus dėl inovacijų, dėl interneto, skaitmenimo, poslinkių įvyko labai daug įvykių nuo 11-12 metų. Aš taip pat šią, e, e, šią prasme norėčiau pakritikuoti poveikio vertinimą, nes neatsižvelgiama į mūsų dabartinę e, situaciją. Ten kalbama apie praeitį, apie situaciją prieš keturis metus. Žinoma, mano tokie komentarai gal nebus labai populiarūs, bet jau ir pranešė ir ponė Triupel uh, kalbėjo apie įvairius reikalavimus VMI kultūros sektoriuje, e, apie reikalavimus e, kūrybinio turinio ir skaitminio turinio e, rengėjams ir apie sąlygas, kurios būtų keliamos tokiems rengėjams. Esame jau kalbėję apie, kalbėję apie ne, nepriimtiną naštą. Ir reikėtų pratesti tai, ką jau sakė mūsų pranešėja. Nereikėtų, kad mūsų formuluojamas taisyklės užgriebtų per toli, nes tai reikštų, kad bus mažiau e, kultūrinio turinio, kad bus mažiau uh, kultūrų įvairovės. Taigi mes tikrai čia savo tikslų nepasieksime. Dėkui, ar dar kas norėtų kalbėti iš komisijos pusės? Na, jeigu ne, gerai, tai tada žodis vėl pranešiai. Dėkoju už įdomią diskusiją. Iš mano pusės dvi mintis norėčiau pasakyti. Aš manau, kad čia kultūros komitete turėtume apsiriboti savo kompetencijos rytimi. Elektroninės knygos, audiovizualinė žiniasklaida ir e, tokias paslaugos tikrai e, negalėtume sakyti imko komitetui, kad mes e, tarsi braunamės į jų teritoriją ir į jų kompetencijas rytis. Jeigu taip elgtumės, tai mes turėtume mažiau šansų pasisakyti savo kompetencijos uh, srityse. Akivaizdu, norime daugiau prieinamumo žmonėms su negale ar, ar žmonėms su uh, regos ar klausos negalę. Ir čia reikia ieškoti tinkamos pusiausviros. Tai nelengva padaryti. Yra rizikos, kad būsime kaltinami, jog mūsų kultūros komitetas nepakankamai daro neįgaliųjų labui. Iš tikrųjų, tai yra priešingai. Tik tai mes norime uh, saugoti kultūros įvairovę ir padidinti prieinamumą. Taigi direktyva yra žingsnis tinkama kryptimi, tai vienas iš būdų tų siekinių pasiekti. Mes e, prisijimame tam tikrus įsipareigojimus, siekia sutarimo ir per tuos susitarimus norime užtikrinti, kad būtų daugiau prieigos prie audiovizualinės rinkos. Taigi mūsų požiūris teisingas. Ir mes visi turėtume bandyti užtikrinti, kad tai atsispindės audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvoje. Aš žinau, kad taryboje kyla nemažai sunkumų dėl šio pasiūlymo, ne vien tik tai dėl audiovizualinės ryties, bet ir dėl e, tam tikro ribojančio požiūrio į VMI Bet aš galvoju, kad e, pasieksime e, greitesnį e, prieigos reglamentavimą, jeigu procesas taryboje paspartės. Tačiau nemanau, kad taip atsitiks. Todėl, matyt, reikėtų stengtis to pasiekti per audiovizualinę žiniasklaidos paslaugų direktyvą, o ne per tą direktyvą, kurią teiks komisija, tai gali užtrukti dar du metus. Na, o kalbant apie šią nuomonę, išgirdau daug skirtingų požiūrių ir jaučiu tam tikrą atsargų požiūrį. Labai ačiū. Dabar apibendrinsiu tai, kas buvo pasakyta. E, dabar numatyta, numatytas naujas terminas pateikti pakeitimų pasiūlymus, tai birželio 7, 7 diena iki 15 valandos dabar sekretoriatas tą užfiksavo. O Liepos 13 mes balsuosim dėl nuomonės projekto teksto mm, komitete čia. Tad tiek. Ir dabar kitas mūsų posėdis numatytas pirmadienį, birželio 20-ąją nuo 15 val. iki 18.30, o kitas birželio 21-ąją antradienį nuo 9 iki pusės pirmos ir nuo 3 iki pusės 7. Tad dar kartą labai ačiū visiems, ačiū vertėjams, sekretoriatui. Baigiu šią posėdžio dalį ir toliau vyks koordinatorių posėdis. Dar kartą visiems labai ačiū.